Ocupen sus asientos, señorías. Prašom užimti vietas. Ponios, sėskite. Va a hacer un anuncio. Les ruego su atención. Ponios ir ponai, pirmininkas norėtų dabar padaryti pareiškimą, taigi prašysiu jūsų dėmesio. Kaip žinote, šiandieną yra paliaubų diena. Tai yra pirmojo pasaulinio karo e, smurto bangos traukimo diena. Taigi mes norime paminėti paliaubas pirmajame pasaulinėme kare, tad atsimindami milijonus europiečių, kurie e, žuvo šiame konflikte, dabar pagerbsime jų atminimą tylos minutę. Labai ačiū, ponai ir ponios. Vakarykščio posėdžio protokolas yra išplatintas. Jeigu nėra pastabų ar kokių nors komentarų, tai tada laikysime, kad protokolas patvirtintas. Dabar pereikime prie balsavimo. Balsuosime pirmiausia dėl ponios Matera